Colleagues, can you please... Kolegos, prašyčiau visų užimti vietas, kad galėtume pradėti posėdį. And let me start by welcoming you. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs susirinkus po vasaros atostogų. Tikiuosi, kad gerai pailsėjote ir saulėtos dienos įkvėpė jūs tolesniam darbui. Ir, Karlai, jūs visada diskretiškas, bet visada jūs pastebime. Aš siūlau greitai pereiti prie mūsų darbo tvarkės ir ją pirmiausia patvirtinti be pakeitimų. Taigi darbo tvarkė patvirtinta, toliau pirmininko pranešimai vertimą užtikrintas į visas kalbas įskyrus estų ir maltiečių. Kitas mano pranešimas yra šeši nariai, kurie kreipėsi dėl e, komiteto panaudojimo, tai reiškia, kad šešiems nariams nes šeši nariai nespausdino jokių dokumentų ir jie negauna dokumentų popierinių pavydalų. Tai yra nedidelis procentas, bet jeigu jūs um, apsvarstytumėte, ar nevertėtų prisijungti prie E komiteto sistemos, tai būtų gerai, nes tada sekretoriatas, e, sekretoriatui sumažėtų darbo ir sekretoriatas labai skatina tai. Dar vienas pranešimas. FD turi naują koordinatorių, tai ponas Šimanskis. Kitas dalykas. Rugsėjo 18 dieną, trečiadienį, bus seminaras, kuriame nagrinėsime vaistų ir gydimo metodų veiksmingumą ir taip pat vėliau vyks uh, seminaras dėl e-sveikatos, tai ir bus 24, rugsėjo 24. Spalio 4 dieną vyks e, viešas klausimas dėl oficialios kontrolės ir reguliavimo. Ir galiausiai noriu pasakyti Jums, kad vyks specialusis envi vystimosi e, komitetų posėdis, kuriame bus kalbama apie tūkstantmečio plėtros tikslus, dalyvaus abu komisijos nariai atsakingi už tai, potočnikas ir kiti. <clears throat> ir taip pat ponas Mohametas darys pranešimą spalio 17 dieną antradienį nuo 16.15 iki 5.15 vystimosi planu. Tema. Visi galite ateit pasiklausyti po Liepos mėnesio mes negavome naujos informacijos apie trialogus, apie trejato susitikimus, turiu ir tai pasakyti. O dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas. Ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjų Pirilievo. Ačiū, ponė pirmininkė. Europoje, jeigu norite naudotis jūrų erdvę ar integruotą pakrančių zoną, vis daugiau atsiranda reikalavimų. Jūrų transportas, žuvininkystės ūkiai, žvejybos, turizmas, priekrančių vėjo jėgainės Visa tai yra tie dalykai, kurie daro poveikį jūrų erdvės planavimui ir pakrančių zonų valdymui. Todėl reikia imtis atitinkamų veiksmų. Ir ypač svarbu tinkamai valdyti turimus ribotus išteklius. Komisija pateikė direktyvos projektą, kuria nustatomas jūrų erdvės planavimo pagrindas ir kurios pagrindų bus užtikrinamas integruotas pakrančių zonų valdymas. Darbas prasidėjo 2002 metais ir faktiškai šiuo metu valstybės narės tęsia darbą vadovaudamosi Barcelonos konvencija, kurios tikslai sutampa su pateikto pasiūlymo tikslais. Ir pirmą kartą bus e, nustatomi bendro valdymo europiniai standartai, kurie užtikrins um, veiksmų mm, darbo jūroje ir pakrantėse bendrą valdymą. Dėl, kai kurie straipsniai tiesiogiai susiję su aplinkos klausimais ir jie priklauso mūsų tiesioginiai kompetencijai. Pirmiausia, reikia pagalvoti apie e, tam tikrus standartus. Svarbi ne tik ši direktyva, jos projektas, bet taip pat ir buveinių direktyva. Savo pranešime aš stengiausi iš esmės pažymėti, kad aplinkosauga ir pakrančių priežiūra yra labai svarbus dalykas užtikrinant bendrą ūkio augimą ir jį skatinant ekonomikos augimas priklauso nuo to, kaip mes tvarkomės jūroje. Ir beje, šioje pramonės srityje yra e, beveik 5,4 milijono žmonių dirbančių. Šios srities ekonomika turi būti visaverčiai išnaudojama, turi būti išnaudotas jos potencialas, tuo pačiu metu užtikrinant ir tinkamą jūrų aplinkos ekologinę pusiausvyrą. Todėl savo komitete, savo pranešime mes turime pažymėti ir išskirti šiuos dalykus ir aiškinant, ką visą tai reiškia, neturime apsiriboti tiesiog skirtingos veiklos pobūdžio suderinamu, bet turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti atitinkamų regionų tvarų ūkio augimą. Šis rytis susijusi su biologiniais dalykais, su socialiniais dalykais, renkami biologiniai socialiniai duomenys ir stengiamasi mokslinių pagrindų užtikrinti tinkamą uh, pusiausvyrą tam, kad būtų gamtos ištekliai naudojami tausiai ir tinkamai ir kad du, jų naudojimas duotų naudos. Taigi, iš esmės mes kalbame apie tvarų augimą. Nereikia pamiršti ir klimato kaitos veiksnio, kuris apsunkina visą darbą pagrindas dokumento. Lisabono sutarties 191 straipsnis, tačiau jis be kita ko suteikia mums galimybę susijęti šį klausimą su a, tvaria plėtra ir rizikos vertinimu tam, kad būtų užtikrinta, jog bus imtasi ir prevencinių priemonių, kad nuo klimato kaitos pernelyg nenukentėtų aplinka. Savo pranešime aš išskiriu ir pakrančių erozijos klausimą. Jo atveju reikia elgtis labai apdairiai, nes būtina išlaik įvairovę pakrantėse visos, visoje Europos Sąjungoje. Valdymo planai, kurių reikalauja direktyvos, turi apriepti ir pakrančių apsaugos priemonas. Tačiau tie tvarios, tvarus apsaugos planai turi būti praktiškai įgyvendinami. Turime apsaugoti tas teritorijas, tas pakrantės, kurioms kyla didžiausia rizika. Taigi reikalinga tinkamai valdyti pakrančių aplinką ir už tai atsakingos pakrančių valstybės narės. Jeigu pasižiūrės, viskas labai aišku, kai pasižiūrime į žemėlapį. Ir jeigu mums pavyktų užtikrinti tinkamą planavimą, tai galėtume e, tikrai um, užtikrinti ir uh, tvarų išteklių valdymą, o tai yra Europo, uh, strategijos Europa 2020 tikslas. Manau, kad reikėtų dar įtra priskirti šiais ryčiai taip pat ir CO2 sugavimą bei surinkimą. Nes nepamirškite, tų a, sausumos energiją a, gaminančių sistemų, kurios daro poveikį aplinkai ir dažnai tai būna esminis poveikis. Komisijagi nustatė tik minimalius reikalavimus ir e, suteikia galimybę atsižvelgti kiekvienos teritorijos specifines ypatybės. Bet manau, kad turi būti nustatyti reikalavimai kiekvienai teritorijai ir reikėtų įvertinti atskirų teritorijų atsparumą klimato kaitos poveikiu. Todėl būtina numatyti bendradarbiavimo mechanizmus tiek um, ES lygių, tiek tarp valstybių narių ir vietos lygių, tam, kad apriektume visus suinteresuotus subjektus. Integruotas planavimas reiškia, kad apimamos ir apimama veikla ir jūroje, ir sausumoje, nepriklausoma nuo to, ar kiekvienoje teritorijoje tokia veik, tos abi veiklos e, vystomos. Aš taip pat pabandžiau įvertinti, kokių reikia priemonių, kurias galėtų finansuoti sanglaudos fondai ir Europos saugos fondas. O dabar e, tuo aš e, norėčiau baigti savo e, pristatymą ir dabar suteiksiu galimybę kitiems kolegoms pasisakyti. Ačiū, Marija. Yra du šešėliniai pranešiai, kurie pagidauja pasisakyti ir kurie dalyvauja posėdėje, o kiti pora narių, kurie norės, taip pat galės pasisakyti. Pone Šnipe ir pone Gerling yra šešėliniai pranešėjai, pone Lūkčeva, ponas Deivis ir Bonaniniai pageidauja pasisakyti, ar dar kas norėtų, klausė pirmininkas. Na, panašu, kad visi aktyvus gerai palsėjote, reiškia, sako pirmininkas. Kągi, žodį sudėsiu, suteiksiu EPP frakcijos um, nariai šniponė šnipai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą, taip pat noriu padėkoti kitiems pranešėjams, šešėliams pranešėjams iš e, kitų komitetų. Manau, kad e, čia nieko prieštaringo nėra. Trečdalis ES piliečių gyvena 20 km spinduliu nuo pakrantės. E, pakrantė yra taip pat labai svarbi daugumai sausumos regionų. Todėl labai lengva suprasti, kodėl pakrančių zonos tampa labai e, svarbiais e, pramonės regionais. E, jie labai svarbus taip pat biologiniai įvairoviai. Taip pat šie regionai svarbus sportui ir turizmui. Taigi matome, mažose regionuose vyksta įvairi veikla ir tai reiškia, kad kai kuriems regionams gali mm, kliūti pernelyg didelė našta. Todėl turime užtikrinti, kad tokie e, regionai nenukentėtų dėl neplanuotos veiklos. Ir dėl to e, čia reikalingas šis reglamentas. E, tai yra, būtų sukurta integruota pakrančių zonų valdymo sistema ir e, tai būtų procesas, kuris leistų iš anksto e, išspręsti konfliktus. E, šis reglamentas numato procedūrinį pagrindą. Iš principo tai turėtume sveikinti, tačiau turime atminti, kad planavimo procedūra, pati procedūra turi atsižvelgti ir į aplinkos, ekonomikos, socialinius poreikius ir ji turi likti valstybinarių kompetencijoje. Aš manau, kad komisijos matyta procedūra nueina šiek tiek per toli ir kelia grėsmę subsidiarumui. Turime išlaikyti esamas priemonės, e, jas padaryti lankstesnėmis. Tuomet e, e, išteklių efektyvų panaudojimą galima būtų derinti su parama augimui. Ir, man atrodo, šiandien mes išgirsime pasisakymų, pasiūlymų, kurie bus svarbus mūsų diskusijai. Ačiū toliau, ETCR vardu Julie Gelling. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti taip pat ponui Prilo. Ačiū už jūsų nuomonę. Svarbiausia, manau, yra pati pradžia. Tai yra tai, kad daugelis valstybių narių turi šio e, ilgas pakrantės ar net ir trumpas, jau turi e, kai kurios elementus, kuriuos siūlo šis reglamentas, kai kurios neturi, kai kurios turi. Klasikinis atvejis Europoje. Ir komisija tai panalizavusis, panalizavusi neprieštarauja e, pagrindų direktyvai, tačiau aš turiu priminti, kad tai yra pagrindų direktyva ir kaip tokia ji turi vengti, kad nebūtų per daug preskriptyvi. Mums nereikia, kad valstybės narės, kurios yra pažengusios, e, dėkdamos sudėtingas sistemas, kad iš jų nereikėtų reikalauti žymių pakeitimų, kurie neduotų jokios naudos, nei sprendžiant savus ekonominius, nei aplinkosaugos klausimus. Priešingai, tai tiesiog e, sukeltų tiesiog išteklius, administracinius e, trikdžius ir dristų sakyti, e, tose nuomonė, valstybės narėse kiltų vėlgi nuomonė, kad ES kišasi be reikalo. Taigi, turint e, galvoje tą gerą praktiką, kuri jau įdėkta ir ją, ją reikia gerbti ir turime būti labai atsargus, e, rengdami šios direktyvos formuluotės, užtikrinant, kad ji nu, leistų tam tikrą lankstumą. Ir visų pirma, reikia užtikrinti, kad e, ji leistų numatyti erdvę ir laiką e, vietiniams veikėjams dalyvauti, nes tie, kurie iš, iš mūsų, kurie yra dirbę su pakrančių zonų valdymu, pavyzdžiui, mano regionas turi labai ilgą pakrantę, Mes žinome, kad galime direktyvoje pasakyti žmonėms, kad jie turi dirbti kartu su vyriausybė ir taip toliau, tačiau negalima jų priversti. Reikia steigti pagrindus, pagal kuriuos žmonės galėtų dirbti ir bendradarbiauti. O tas pagrindas turi būti pakankamai lankstus, kad būtų galima atsižvelgti į vietinės aplinkybės. Taigi, aš visą tai žvelgiu iš to taško, kad reikia užtikrinti, jog būtų ten tinkamas lankstumas ir būtų e, numatytas subsidiarumas ten, kur e, ponas Prilo kalba apie sausumos veiklą, tai aš turiu pasakyti, kad čia turime būti labai atsargus, nes e, sausumos planavimas yra valstybinarių kompetencijos rytis. Žinoma, tai turi e, poveikį integruotam pakrančių valdymui. Tačiau turime užtikrinti, kad tiek sausumos, tiek jūros veikla būtų integruota tinkamai. Ir turime užtikrinti, kad nesikištume į valstybinarių kompetenciją nes e, tuomet e, bus priešinamasi pačiai direktyvos idėjai, e, jos prieimimas bus atidėliojimas ir nieko nevyks. Taigi, aš pateiksiu keletą pakeitimų, kurie šią problemą bando spręsti iš šios perspektyvos. Ačiū, Julie. Toliau, Chris Davis. Ačiū, pirminkė. Aš kalbu visų pirma mūsų šešėlinės pranešėjos Korin Lapaž vardu, kurie patikė man savo pastabas. Ir iš jų yra akivaizdu, kad jį ne tik pritarė komisijos prasiūlymai, bet jį taip pat pritarė ir Mario Pirilo požiūriui, kurio jis vadovaujasi rengdamas nuomonės, nuomonę. Nenustebęs sakydamas, kad Korin Lapaž pritarė tvariam požiūriui į e, pakrančių ir sausumo zonų planavimą E, kad būtų vengiame konfliktų, konkurencijos ir netvarios veiklos e, atsirandančios e, dėl tų konfliktų. Ji mano, kad Europa turi potencialą plėtodama jūros ekonomiką, tačiau ji pabrėžia, kad tvarus vystimasis, aplinkos apsauga, išteklių konservavimas turėtų būti svarbiausi planuojant jūrės erdvę ir pakrančių zonų valdymą. Manau, kad jį pabrėžia tai, ką sakė Marija, Mario, kad reikia taikyti tą atsargos principą, numatyti problemas. Jį taip pat pabrėžia tai, kad reikia įtraukti e, visuomenę e, ir užtikrinti bendradavimą tarp suinteresuotų šalių. Norėčiau pridėti apie asmenišką komentarą, kuris e, papildys prieš tai pasisakysius Tai susijęs su institucinė atmintimi. Mano pirmojo kadencija, atrodo, 2003 metais buvo svarstamas pirmasis komisijos pranešimas apie integruotą pakrančių valdymą. Galime daug e, pavyzdžių pateikti, kur e, trūksta visiškai nėra integruoto valdymo. Ir galime apglėstauti dėl kai kurių įvykių ten įvykusių. Tačiau iš principo Čia svarbiausias yra subsidiarumo principas. E, tuo metu žaliųjų pranešėjas norėjo, kad teisės aktai būtų sugriežtinti, kad e, Europa e, planuotų viską visai Europoje. Tai įdomu, nes tuo metu jie rengia kampaniją prieš vieną iš sutarčių, kuri turėjo išplėsti ES galės. Taigi, šis principas yra, mes galime reikalauti visi, ko norime, protingo valdymo, tvarių principų laikymosi, tačiau galų gale Europos Sąjunga su kompetencija siekia tam tikras, tam siekia tik tai tiek, turi tam tikras ribas ir specialiuomo principas vis dar egzistuoja. Ačiū, Krisai, kad dar esi mūsų institucinė atmintis. Pana Liupčeva, jeigu teisingai ištariu jūsų pavardę. Благодаря, господин председател. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti šiam dokumentui ir pranešėjo išdėstytam požiūriui. Iš tiesų, pats laikas Europos parlamentui patvirtinti tokį dokumentą. Ši direktyva reglamentuoja jūrinių teritorijų valdymą. Turėtume pritarti tokiam dokumentui, nes e, turime parodyti, kad mums rūpi ES vandens ištekliai ir pakrančių zonų valdymas. Šis dokumentas taip pat labai svarbus ir aplinkosauginė prasme, ir tai yra mūsų komiteto uh, kompetencija. Vis didėja ekonominė veikla jūrose ir pakrančių zonose. Naudojami intensyviai naudojami ekonominiai ištekliai ir tai sukelia įvairių problemų pakrančių zonų industrializavimas sukelia nemažai aplinkosauginių problemų. Europos daugelis gyventojų gyvena prie jūrų ir aišku, kad mes turime užtikrinti jiem švarę gyvenamąją aplinką. Labai svarbu tinkamai planuoti jūrų erdvę, kai prie tos pačios jūros yra keletas valstybių. Labai svarbu derinti jų veiksmus, planuojant jūrų erdvę ir naudojantis šiomis uh, gamtos gerybėmis. Jei mes nevaldysime, neplanuosime ir nevaldysime šių teritorijų, tai Mm. viskas atves į aplinkos įvairias problemas, pakrančių ir jūrų e, taršą ir taip toliau. Šis pasiūlymas, manau, yra puikiai subalansuotas. Aišku, visuomet galime siekti tobulumo. Europos Sąjunga ko gero turėtų pritarti platformai, kurie apimtų pakrančių planavimo visą veiklą. Saugomos teritorijos pagal Natūra 2000 taip pat turėtų būti įtrauktos į šio dokumento sritį, į šios direktyvos sritį. Dėkui. Dėkuoju, ponė Liupčeva. Ponas Krizogelos. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už pasiūlymą ir pranešėjui 12 metų spalio mėnesį e, aplinkos ministrai patvirtino Limasolio planą Limasolio deklaraciją, kuri, prisidėtų, e, kuri prisidės prie jūrų erdvės planavimo ir integruotų pakrančių zonų valdymo, leis e, tinkamai valdyti šiuos turtus. Mes e, labai intensyviai naudojame jūras, pakrantės, e, kartais tas naudojimas kertasi. E, su šių zonų interesais e, arba visiškai neatsižvelgiama jūrų erdvės e, planavimo ar pakrančių zonų valdymo aspektus. E, žinome, kad erozija, tanklaivių plaukiojimas jūromis ir, ir kita intensyvi veikla E, čia gali sukelti vairių problemų. Dėl to reikia integruotai, nuosekliai derinant pastangas e, valdyti, e, tvarkyti šias zonas. Dėl to turime turėti sistemą, kuri apimtų ir pakrantės, ir jūrų erdvę. reikia dirbti regionų, nacionalinių ir tarptautinių e, ligmenimis. Jūros neturi sienų, reikia parodyti gerą valią. E, žinome, kad e, čia gali kirstis įvairių valstybių e, interesai, bet turėtume siekti, kad būtų derinamos e, pastangos. jau turime pavyzdžių to, kas yra nuveikta Baltijos jūroje, Šiaurės jūroje, yra e, jungtinių tautų veiksmų planas viduržėmio jūrai. E, vertėjai skundžiasi, kad e, kalbėtojas per greitai skaito savo tekstą. Taigi jau yra e, nemažai dalykų, kurie vyksta, bet kol kas didesnis dėmesys buvo skiriamas pakrančių zonom. E, žemės plotų valdymui tikėkime, kad e, jūrų erdvės valdymas taip pat susilauks pakankamo dėmesio, jo lab, kad jūrose vyksta aktyvi ekonominė veikla, jūromis plaukia tanklaiviai, jūrų dugnu tiesiami įvairūs kabeliai, iš jūrų išgaunami gamtos ištekliai ir taip toliau. Dėl to toks, tokia nuomonė jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo e, klausimais yra labai svarbi. Reikia turėti bendras europinės normas, kurios leistų suderinti skirtingus požiūrius ir skirtingas įvairių valstybių pastangas. Prevencija taip pat yra labai svarbi šioje srityje. Labai svarbu konsultuotis, derinti pastangas ir prisimti visą atsakomybę. Turiu galvoje ne tik valdžios institucijas, bet ir e, piliečių pastangas. E, pirmininkas, jūs jau kalbate penkias minutės, nors nesate šešėlinis pranešėjas, taigi turėtumėt jau baigti savo pasisakymą. Kągi, o dabar žodis kolegijai pirmą kartą pasisakys. Mūsų komitetas sako pirmininkas. Pone Šuica. Aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, jis labai svarbus išsaugant mūsų planetą. Aš asmeniškai esu Kroatė. Adrijos jūra skalauja ne tik mūsų valstybės, bet ir kitų valstybių krantus. E, ten yra ir ekonominės, e, įvairių ekonominių zonų, bet čia jau e, kitų diskusijų klausimas. Bet jūra, Adrios jūra yra susijusi ir su įvairia ekonominė veikla. Dėl to labai svarbu ne tik vystyti žydrąją ekonomiką, bet ir siekti kuo geriau uh, tausoti ir išsaugoti jūrų išteklius. Čia neturėtume užmiršti, kad neturėtume kištis į valstybių narių e, kompetenciją, turime išlaikyti subsidiarumo reikalavimus. Manau, ši direktyva yra labai reikalinga. Reiktų balsuoti už ją, bet turėti galvoje, kad valstybės narės irgi turi turėti tam tikrą veikimo laisvę, e, ekonominę veikimo laisvę ir pačios galėti tinkamai valdyti savo jūrų išteklius ir planuoti jūrų erdvę. Užbaigdama pasakysiu, e, kaip sako indienai, kad šią žemę ir šią jūrą mes esame tik pasiskolinę, taigi turime ją tausoti ir gerbti. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją ir pasakyti, kad pritariu tam, ką dėsto ponas Pirilo. Mūsų komitetas pagristai dirba šioje srityje ir a, mes sveikiname komisija, kuri pateikė direktyvos projektą, tinkamas jūrų erdvės ir integrų pakrančių zonų planavimas užtikrina ir apskritai to konkretaus vieno ar kito regiono būklę bei planavimą. Nebejotinai, kad planai turi būti integruoti kaip ir reikalavimai. Siūlymai, kurie pateikiami pranešime, turėtų deramai įvertinti ir tuos reikalavimus, kurie nustatyti aplinkosaugos srityje. Bet to aš manau, kad pranešėjas turėtų atkreipti dėmesį kai kurios dalykus, kuriuos e, direktyva reglamentuoja tik iš dalies, o mano galva reikėtų didesnio reglamentavimo. Vandens kokybė. Nebejotina, kad jūrų erdvės valdymas turi būti susijęs su pakrantės kartu su pakrantės geografija. Tačiau nepamirškime, kad pavyzdžiui yra toks aspektas kaip atlikos, kurias reikėtų reglamentuoti kur kas detaliau. Kitas dalykas tai yra vandens valymo standartai. Irgi svarbus klausimas, nes tai ta veikla, kuri vykdoma sausumoje, daro poveikį geriamo vandens kokybei, kaip ir jūrų vandeniui ir panaudotas vanduo, kuris išleidžiamas į jūrą, daro poveikį jūrų vandenų kokybei. Toliau, jūrų transportas ir jo sauga, laivybos maršrutai. Jūs prisimenate, kas nutiko su Konkordija, nes Konkordija nuskendo toje vietoje prie Toskanos, kuri, yra, kuri priklauso saugomoms teritorijoms. Tada pradėjo skambėti pavojus varpai. Tokios, tokių katastrofų pasiekmes gali būti labai um, žiaurios. Todėl laivybos keliai, kuriuos patvirtina atitinkamos autoriti, kompetitingos institucijos, reiškia, kad tais laivybos keliais gali būti gabenami ir pavojingi produktai. Ir jeigu toks jos gabenantis laivas nuskestų pakrantės teritorijoje, tai žala būtų nepataisoma. Todėl reikėtų galbūt įvertinti ir e, visus rizikos veiksnius prieš tvirtinant laivybos maršrutus. Ir šis dalykas turi atsispindėti integruotame planavime. Kitas dalykas yra uh, ekosistemos. Jeigu jos bus pažeistos, tai bus padaryta žala ir vystomai pramoniai. Pirmininkas, kągi, visi, kurie norėjo jau pasisakė, dabar suteiksiu žodį komisiją ir prašau jūsų kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems komiteto nariams. Aš trumpai jums išdėstysiu komisijos argumentus dėl siūlomos direktyvos teikimo. Bet pirmiausiai leiskite man padėkoti pranešėjui, prie pranešimo turinio aš grįšiu kiek vėliau ir taip pat padėkoti visiems pasisakiusiems už komentarus. Norėčiau priminti, kad šis pasiūlymas dėl jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo yra sudėtinė komisijos prisimtų įsipareigojimų dalimis užtikrinti taip vadinamos mėlynosios ekonomikos augimą ir bandyti spręsti kai kurias labai konkrečias bet problemas. Kai kurias iš tų problemų paminėsiu. Tuo tarpu yra koordinuotai tvarkomos jūrų erdvės ir pakrančių teritorijos, O tai reiškia, kad e, išaugo konkurencija, bet nepakankamai gerai yra tvarkomi turimi ištekliai. Ir dar vienas dalykas, kad dabartinė padėtis neužtinkrina aiškumo ir neleidžia prognozuoti įvykių kloties ateityje, ypač e, tai svarbu investuotojams, kurie domisi investavimo sąlygomis. Todėl Dar vienas dalykas, pakrančių zonos ir jūrų teritorijos patiria nuolat augantį spaudimą dėl įvairiausių veiksnių ir be kita ko dėl ekonominės veiklos, kurios metu dažnai žalinkai naudojami turimi ištekliai. Norėčiau priminti, kad yra ne tik tai augantis pareikalavimas, bet taip pat egzistuoja ir visa virtina galimybių, kuriomis gali pasinaudoti pakrančių bendruomenės tiek energetikos, tiek kitose srityse. Bet kai buvo teisingai jau jūsų pastebėta, visą veiklą reikia koordinuoti, kad galėtume pasiekti maksimalaus rezultato ir kad galėtume uh, vykdyti siekti numatytų aplinkos ir ūkio augimo tikslų. Todėl mes ir pateikėme šį pasiūlymą vadovaudamasi visais mano paminėtais veiksniais. Nebejotina, kad problemų, su kuriomis susidurėme, ši direktyva neišspręs šimtų procentų. Galų galia ji netam skirta, nes yra nacionalinės valdžios institucijos, kurios turi atlikti savo funkcijas Mūsųgi indėlis teikiant pasiūlymą yra siekis papildyti tuos veiksmus, kurių imasi e, nacionalinės vyriausybės. Ir e, plė, išplėtodami šią pagrindų direktyvą mes į tai atsižvelgiame Be kita ko, aiškiai sakome, kad norime bendradarbiauti ir dirbti kartu su atitinkamomis valstybių narių nacionalinėmis struktūromis. To nereikėtų pamiršti. Dar vienas dalykas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į subsidiarumo ir proporcingumo principus, kurie įtvirtinti šiame pasiūlyme. Tai yra pagrindų direktyva kuri nurodo tam tikras procedūrinės taisyklės, kurių reikia laikytis. Tačiau, kai kalbame apie priemonų esmę, apie jų turinį, tai šiuo atveju valstybės narės turės priimti pačios sprendimus atsižvelgiančios į um, ypatybės. Dėl tvaraus augimo. Jisai svarbus ir jūrų erdvės, ir pakrančių zonų atveju, mums būtina, kad ūkis plėto, būtų plėtojamas tvariai pakrantėse ir jūroje. Dar vienas komisijai svarbus aspektas, kuris buvo paminėtas, tai yra tarp valstybinis veiksnys. Labai svarbu, kad veiksmai būtų derinami tarp nacionalinių lygių. Veikla, kuri dabar vykdoma dažniausiai daro poveikį kaimininėms šalims. Dabar grįšiu prie pranešimo ir trumpai. Mes tikrai, kaip jau sakiau, džiaugiamės pranešėjo parengtų dokumentų. E, pranešėjas remia komisijos siekius ir tikslus, bet to teikia labai naudingų teisėkuros pasiūlymų. Pavyzdžiui, e, įtraukti į direktyvą pakrančių eroziją. Mes tą padarėme. Yra ir konkrečių klausimų, kuriuos mini pranešėjas. Pirmiausia, tai yra skalūnų dujų gavyba ir CO2 sugavimas bei saugomas. Mes abejojame, ar tikrai reikėtų apie tai kalbėti direktyvoje, taip plačiai, kaip siūlo pranešėjas, bet nebejotinai komisija yra pasirengusi toliau svarstyti šį klausimą ir įsiklausyti tuos argumentus, kuriais bandoma pagristi šių, klausimų, pagristi šių klausimų įtraukimą į direktyvos tekstą. Dar vienas dalykas kuris e, minimas pranešime ir kuris iš dalies galbūt tik tai atsispindi direktyvoje, mes iš savo pusės jį dar panagrinėsime ir pažiūrėsime, ar nebūtų galima, pavyzdžiui, e, įtraukti papildomos konstatuojamosios dalies. Apskritai tikrai um, pranešimas yra geras, jį papildo šešėlinių pranešėjų dokumentai, kai kurios dalykus dar reikia tikslinti ir aiškintis, bet aš manau, kad um, bendrai dirbdami žengsime į priekį. Mes taip pat prašytume, kad komitetas sparčiai apsvarstytų direktyvą, kad galėtų prasidėti trejato dėrybos tarp mūsų ir tarybos kaip galima anksčiau. Nes mes manome, kad esame visai pasirengę plėtoti tiek jūrų erdvės planavimą, tiek integruotą pakrančių zonų valdymą, kai tik bus priimta direktyva. Ačiū, čia jau baigėme diskusiją šio klausimu. Ar pranešėjas norėtų dar pasisakyti? Prašom. Aš tiesiog noriu padėkoti visiems pasisakiusiems ir komisijai pasisakiusiai paskutinėje eilėje. Manau, kad visi kolegos mm, pasakė, kad e, darbas yra vertas dėmesio. Aišku, yra tam tikrų e, nedidelių skirtumų, tačiau pasistengsime susitarti dėl tų skirtumų, rasti geriausią sprendimą, nes aš taip pat manau, kad ši pagrindų direktyva yra labai svarbi. apie tai kalbėjo ir Krisas Deivis, būtent, kad valstybės narės turi suprasti, kad na, pakrančių zonų ir jūrų valdymas yra tema, kuri yra valstybių narių kompetencija, tačiau turi tam tikrų platesnių aspektų, kurie svarbus visai Europai. Ačiū. Labai ačiū. Terminas pakeitimams yra rugsėjo 12 diena, 12 valanda dienos. Balsuosime komitete spalio 17. Transporto komitete bus balsuojame e, lapkričio mėnesį, o plenarinėje sesijoje bus balsuojame gruodžio mėnesį. Dabar perėmame prie ketvirtojo klausimo. paprašysiu balsavimo sąrašo. Ar pranešėjas nori kažką pasakyti? Matau, kad purtote galvą, bet vis tiek siekite mikrofono. Tai labai trumpai, pana pirmininkė. Čia svarbiausias principas e, yra tas pats kaip visada. Mes norėčiau tiesiog pasakyti, kad e, trūksta e, tam tikrų žmonių, Emilija trūksta, Emilijos trūksta, nes um, ji išteka, taigi ši proga yra tikrai uh, džiaugsminga ir tikiuosi, kad visi supranta. Na, dabar galime balsuoti. Taip, mes galime prisidėti prie jūsų sveikinimų vestuvių progą. Na, o dabar perkime prie balsavimo. 6, 3, 2, 8. Ar visi turite balsavimo korteles? Kas už? Prieš? Patvirtinta. Toliau. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmestas. 6, 3, 3, 8. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmestas. 6334. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 6321. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 6335. Kas už? 6335. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 6322. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 6323, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 12 kas už, prieš, susilaiko balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 6312. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas aiškiai atmestas. 6326, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 6325, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 06 ir 42, identiškai kas už, prieš, susilaiko atmestas. 07 ir 40 identiški, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 41 ir 08 identiškai kas už, prieš susilaiko atmesti. 09 ir 309 kas už, prieš susilaiko atmestas. 10 kas už, prieš. Na, aišku, mm, patikrinkime elektroniškai. 6.30. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 6313, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 02, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 6316, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 6317, už, prieš, susilaiko patvirtintas, 6301, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 6 Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 6318. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas 6319. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas 20 už. Prieš prieš susilaiko patvirtintas, 45 už. Palaukite, šis atkrenta, galima perėti prieš 6347, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 46 už, prieš patvirtintas, 48 už, prieš susilaiko patvirtintas, 6300 kas už, prieš, sulaiko patvirtintas 6304, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 6311 už, prieš, susilaiko patvirtintas 6314 už, prieš, susilaiko patvirtintas 37 už, prieš, susilaiko, atmestas. 36 už, prieš, susilaiko atmestas. 43 už, prieš, susilaiko atmestas. 05 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6327 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6315 už, prieš, susilaiko patvirtintas Na, aišku, patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 49 už. Prieš. Susilaiko. Neaišku, patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 6329 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 30 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 31 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 32 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 44 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Tai reiškia, kad 33 atskrenta, atkrenta ir baigiame balsavimo sąrašą, balsavimą šiuo klausimu. Toliau kitas e, pranešimas, e, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, antroji dalis e, už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuokime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Pirmasis pakeitimas, antroji dalis, kas, ar visi balsavote, baigiame balsuoti, patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuokime elektroniniu būdu galime balsuoti. Tai yra trečiojo pakeitimo antroji dalis. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas už. Prieš susilaiko. Patvirtintas. Penktas už. Prieš susilaiko. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. Septintasis už, prieš, susilaiko. Neaišku, patikrinkime balsavimą elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Aštuntas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Taip pat patvirtinta. Nu, gerai, patikrinkime elektroniniu būdu aštuntą pakeitimą. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Galutinis elektroninis balsavimas dėl pranešimo su pakeitimais. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 43 už, 4 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau klausimas žodžiu dėl klausimai, kurie atsakoma žodžiu tvirtinimas dėl Europos anglės dėl senų rinkos padėties. Balsuojame, ar visi balsavote. Taip. Vien balsai patvirtinta. Ir toliau e, korrigendumas dėl rasinių pobūdžių grėsmės sveikatai. Reikia ištaisyti klaidą. Ar kažkas norėjo pasisakyti? Ne. Akivaizdu, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 48 už, niekas neprieštarauja, niekas nesusilaikė. Taigi, klaidų išteisimas patvirtintas, kitas posėdis įvyks rugsėjo 18 dieną, 9 ryto iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. Pusę 11 įvyks koordinatorių posėdis. Visiems kitiems e, linkiu e, skanių pietų, gerų, geros kelionės namų ir sutiksime Strasbūrė kitą savaitę. Viso gero.